Pradėsime nuo panios Kaufman pranešimo apie reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą. Žodis pranešėjai, prašom, jums keturias minutės. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, mėlos kolegės. Šį pranešimą parengiau savo iniciatyvą, kur kalbu apie 2014 metų komisijos reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą REFIT. Jau prabėgo šiek tiek laiko nuo tada, kai buvo paskelbta ši programa. REFIT programa yra įgyvendinama nuo 2012 metų. Per pastaruosius metus komisija pristatė išsamų reformų paketą dėl geresnės teisėkuros, o taip pat buvo sudarytas ir naujas tarp institucinis sustarimas tarp parlamento komisijos ir tarybos. Ši programa, REFIT programa yra labai svarbi komisijos darbui. Taip pat e, jis susijusi ir su institucijų bendradarbiavimu. Dėl to atėjo pas laikas Europos parlamentui išreikšti savo nuomonę dėl šios programos. Leiskite man paminėti keletą aspektų, e, kurie susilaukia didžiulio susidomėjimo teisės reikalų komitete. Džiugina tai, kad Franz Timmerman, komisijos pirmininko pavaduotojas, kuris atsakingas už geresnę teisėkurą, kurą davę aišku politinį signalą ES piliečiams apie tai, kad ES piliečiai dabar tikrai tikisi, kad Europa taps netokia biurokratinė. Pranešime kalbama apie tai, kad geresnė teisė, kura tai nėra vien tik tais ES teisės aktų skaičius, nedaugiau ar nemažiau teisės aktų. Svarbiausias faktorius yra jų kokybė. Norėčiau priminti, kad e, iš tikrųjų e, Europiniai teisės aktai turėtų pakeisti arba papildyti 28 valstybių narių teisės aktus ir tai reikštų mažiau teisės aktų ir stipresnę bendrą erdvę. E, buvo konsultuotas ir su piliečiais, ir nevyriausybinėmis organizacijomis norim, norint užtikrinti, kad ES teisėkura būtų tikslinga ir skaidri. Pranešime mes kalbame apie tai, kad komisija konsultacijų metu turi atsižvelgti visų suinteresuotų pusių nuomonę. Taip pat yra būtinas skaidrus subalansuotas procesas, e, kai e, reikia atsižvelgti į komisijos svetainėje patalpintus komentarus. Taip pat tie komentarai teikiami ir Brifit platformoje. Kol kas, Refit platformoje, kol kas dar per anksti kalbėti apie visą Refit programą, bet noriu Jūs patikinti, kad parlamentas atidžiai stebi e, visą procesą. E, savo pranešime aš taip pat kalbu ir apie tai, kad e, kad tai negali būti teisiškai saistanti nuomonė. E, Europos komisija yra e, vykdančiosios valdžios institucija, ji pati turi apsispręsti ir pati turi prisimti savo atsakomybę. E, Poveikio vertinimas taip pat nėra e, politinio sprendimo pakaitalas. Na, kalbant apie socialinius partnerius, tai vėlgi čia reikėtų nepamiršti ir socialinių partnerių autonomijos. E, Pranešime didžiulis dėmesys teisingai yra skiriamas apie MVI biurokratinės naštos mažinimo. MVI yra ES ekonomikos variklis. ES vis dėlto nėra įmonė ir ES negali siekti savo tikslų įmonių sąskaitą. Labai svarbu, kad e, Ir dar vienas dalykas, sumažinus biurokratinę naštą MVI neturi nukentėti darbuotojų teisės arba atsirasti vidaus rinkos fragmentacija. Mėly kolegos, paskutinė pastaba, bet nemažiau jis svarbi. Europos parlamentas ir toliau didžiulį dėmesį skirs refit programai. Ir aš iš anksto noriu padėkoti visiems kolegoms už bendradarbiavimą. Ačiū už bendradarbiavimą komitete, o taip pat ačiū ir šešėliniams pranešėjams. Ähm, Dėkoju. Dabar mes turime e, pagal trumpąją procedūrą iš karto pradėti spontaniškų pasisakymų procedūrą. Ir ponė e, Karneblė. E, Nibler. Aš labai trumpai apie Refit programą. Ji tikrai labai gera ir komisija pateikė konkrečių pasiūlymų ir noriu tik tai pritarti tam. Norėčiau aptarti vieną e, dalyką, tai yra teisės aktų pasiekmių įvertinimas. Daugelį metų parlamentas visada e, siekdamas geresnės teisėjų, kurios e, siekia, kad būtų visada atliekamas poveikio įvertinimas. Ir Norėčiau tik tai paraginti komisiją tą patį daryti, būti ambicingesniai. Yra, pavyzdžiui, e, reguliavimo kontrolės komitetas ir e, taip pat mes turėtume, kaip ir daugelis kitų valstybių narių e, ir Niderlandai ir Junktinė karalystė turi panaudoti atitinkamą reguliavimo kontrolės komitetą paprašyti įvertinti atlikti poveikio įvertinimą. Dėkoju. Dėkoju kolegė Nibla, dabar kolegė Nigresku. Kolega Nigresku. Vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti pranešėją parengus e, šitą dokumentą. Labai svarbu tinkamai e, reglamentuoti refit. Mes e, turime padidinti, pas, pagerinti mūsų sprendimų prieimimo procesą. Ir tai, ką komisija pateikė, yra atsakymas Europos parlamentui. Matome, kad ES didėja nepasitikėjimas institucijomis ir didėja biurokratija. Tad mes turime sustiprinti socialinio e, ir ekonomikos reikalų komiteto bei regionų komiteto vaidmenį. Ir man e, džiugu, kad iki 12 savaičių yra pratestas e, viešo konsultavimo laikotarpis. Tam, kad e, teisės aktai būtų geresni, mes turime užtikrinti, kad valstybės narės teisės aktus įgyvendintų, o, juos, o piliečiai juos suprastų ir jiems pritartų. Dėkoju, kolega Nigresku. Dabar kolegė, nu, kolega Notis Marija. Vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Aš e, Kretos universitete, dirbdamas profesoriumi, visada pabrėžiau komisijos darbo svarbą. Aišku, be abejo, komisija e, turi tuos gyvendamosius teisės aktus, kuriais e, gali pagerinti priimtus mūsų teisės aktus. Ir komisija e, taip e, ir daro, atlieka savo darbą, kaip pavyzdžiui, Graikijoje dirbdama su trejetu. Aišku, ten buvo kiti interesai, tai buvo kreditorių interesai per pastaruosius metus mėnesius trejetas e, toliau e, darė spaudimą dėl pensijų klausimo Graikijoje. Taip pat ragino nuimti įvairias išmokas darbuotojams Graikijoje. Ar tai yra komisijos e, kompetencija? Nemanau. Ta patį reikia pasakyti ir apie mokesčių politiką, kuri pritaikoma Graikijai. Taigi, kaip e, trejato e, na, narys, jūs tikrai viršite savo kompetenciją. Dėkuoju, ponas Jekovič. Ačiū, ponė pirmininkė. Birokratizirana. Sam podpredsjednik. Ačiū, ponė pirmininkė Europos Sąjungoje yra pernelik daug biurokratijos. Komisijos vicepirmininkas ponas Timmermans apie tai nekartą yra kalbėjęs. Bet kągi mes darome tam, kad supaprastintume galiojančias procedūras? Ką mes esam padarę tam, kad piliečiai galėtų geriau suprasti mūsų rengimus teisės aktus, juk mūsų piliečiai yra mūsų uh, ir visos ES klientai. Ypač ši tema yra aktuali mažoms ir vidutinėms įmonėms. O pagalvokime dar apie įvairius e, finansavimo šaltinius ES. Juk čia taip pat e, taikoma daugybė taisyklių, daugybė reglamentų tam, kad galima būtų gauti finansavimą. Ir gal jie iš dalies yra reikalingi, bet juos reikia supaprastinti, nes kitaip jie tikrai apsunkina viską. Pan... Dėkoju, ponė pirmininkė. 2012 metais programa buvo sukurta tam, kad galima būtų apsaugoti mūsų sistemą. Ir e, pagal ją buvo įvykdyti 200 įvairių veiksmų. Tačiau ši rezoliucija e, pamiršo kai kur, paminėti kai kurios svarbios dalykus. Idėja yra labai aiški. Bet e, šią sistemą įtakyti tai yra skirta 65 dokumentai. Tai tikrai nėra mažai. 2016 metais komisija ėmėsi keturių iniciatyvų, tačiau mažai kas iš tų iniciatyvų yra skirta tam, kad būtų, mažin, kad būtų supaprastinamas administracinės procedūros. 250 milijardų eurų bus skirta šiai prog programai nuo 2014-2020 metų. Tačiau didžiąją daugumą tų pinigų suvalgės didžiulė biurokratija. Uh, 2015 metų e, lapkričio mėnesį 92 procentai žmonių šioje salėje balsavo už tai, kad būtų mažinama biurokratija ES. Aš remiu komisijos iniciatyvą, tačiau aš manau, kad tais atvejais, kai uh, uh, kažkas neveikia gerai, kažkas nepasiteisina, mes tikrai turime keisti sistemą. Dabar suteiksime žodį vėl e, komisijai poniai Jūrovai. Pone pirmininkė, gerbėmi Europos parlamento nariai, aš norėčiau padėkoti poniai Kaufman už jos parengtą dokumentą dėl refit. Pranešimo išvadose yra daug dalykų, kurie padrasina komisiją dirbti toliau ir įkvepia mane asmeniškai. E, norime, kad būtų mažinamos šios programos įgyvendinimo sąnaudos valstybėse narėse, norime, kad ji būtų gerai įgyvendinta. Ir tai yra visų ES institucijų pareiga. Tai, kiek mums pavyks, turės lemiamos svarbos, kuriant naujas darbo vietas, at, at, gavinant mūsų ūkį ir įveikiant tam tikrą nuovargį, kurį dažnai pastebėme šiomis dienomis. Tarp institucinėme susitarime e, dėl geresnės teisėkuros kuri jūs patvirtinote kovo 8 dieną, tai yra numatyta tęsti e, tolesnį darbą. Nors šis pranešimas buvo parinktas prieš įsigaliojant tam susitarimui. Ir tas susitarimas beje įsprendė daugybę problemų, kurios yra paminėtos šiame pranešime. 2015 m. gegužės 19 d. komisija patvirtino dokumentų paketą dėl geresnės teisėkuros ir tenai kalbama apie tai, kaip galima būtų verslui ir suinteresuotam šalims palengventi gyvenimą. Tarp tų priemonių yra, pavyzdžiui, numatyta sukurti naują priežiūros tarnybą, kurioje pusė narių sudarys ne komisijos tarnautojai ir Ši e, komisija dalyvaus e, atliekant ekspost e, dokumentų vertinimus. Be to mes norime taikyti reglamentą dėl geresnės teisėkuros per visą teisėkuros ciklą. Tai reiškia nuo pat pradžios, tai kai yra kūriamas dokumentas, kai jis yra formuluojamas, kai po to vertinamas yra jo poveikis ir taip toliau. Pirmą kartą yra parengtos integruotos geresnės teisėkuros gairės. Ir naujoji Refito platforma taip pat buvo sukurta ir pirmasis jos susitikimas įvy, susirinkimas įvyko uh, sausio mėnesį. Ir aš tikiuosi, kad iki vasaros mes sužinosime pirmasis šios platformos darbo uh, išvadas. Be to, mums jau pavyko kai ką pasiekti, pavyzdžiui, dėl įgyvendinimo ir deleguotųjų aktų. Uh, Čia mes manome, kad mūsų, mūsų pasiūlymas turėtų pagerinti dviejų teisėkuros institucijų dialogą ir dėrybas. Be to, su deleguotojų aktų ir gyvendinimo aktų tekstais galės susipažinti suinteresuotos šalis dar prieš jiems įsigaliojant. Be to taip pat yra numatytas ir daugiametis planavimo procesas, pagal kuri institucijos bendradarbiaus labai plačiai ir nustatinės bendrus prioritetus. Taip pat bus apibriešta, kokie, kokiais klausimais reikia priimti teisės aktus prioritetinę tvarką. Taip pat mes esame išdėstę, kaip reikės ateityje taip pat stebėti, kaip yra gyvendinami teisės aktai. Komisijos uh, Refit programa taip pat turėtų padėti mums supaprastinti jau galiojančius teisės aktus ir mažinti nereikalingą per nelik didelę su reglamentavimu susijusią naštą, siekiant labai svarbių socialinių ir aplinkosaugos tikslų dėl skaidrumo. Bendradarbiaujant visoms institucijoms, kūriant bendras informaci, informacinių technologijų platformas, uh, E, kurios bus naudojamas rengiant teisės aktus, padės mums atverti teisėkuros procesą visuomeniai. Komisija bendradarbiaus su Europos parlamentu ir e, taryba tam, kad šis tarp institucinis susitarimas būtų kuo geriau įgyvendintas ir tam, kad mes visi bendromis jėgomis galėtume renkti kuo geresnius aktus mūsų piliečių labui. Labai ačiū komisariai, tuo ir baigiame diskusiją, balsavimas rytoj. Kažkas nori pakomentuoti darbo tvarką, taip? Taip. Aš norėčiau pasiskūsti, nes mano frakcija diskriminuojama. Aš porą kartų prašiau žodžio, bet uh, E, man niekas žodžio nesuteikė. Tikra neteisybė, kad e, mano frakcijai nesuteikiamas žodis. Mela kolegė, 9, 10, 18 narių kartais per, paprašo žodžio per, per spontaniškų pasisakymų procedūrą ir tikrai ne visą laiką e, galiu viską suskaičiuoti pagal frakcijas. Vis dėlto yra didelės frakcijos e, ir būtų neteisinga jiems, joms suteikti tiek pat kalbėjimo laiko,